Ponios Elizabeth Vozenberg pranešimas Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose. Sutiksiu žodį pranešėjai, ponė Elizabeth Vozenberg. Keturios minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos. Man itin malonu paskutinį kartą pakalbėti apie pranešimą, kurioje, kuriame kalbama apie kliūtis, su kuriomis susiduria moteris mokslo un, e, sektoriuje universitetuose. Čia paskutinį kartą mes dabar pasikeisim mintimis šiuo klausimu ir tikiuosi, kad po to e, tada e, paremsit tą mano gana ambicingą pranešimą. Mes kalbam apie stiklo e, lubas. Tas terminas nėra naujas, jis jau vartojamas kokį 30 metų. Ir, ir aš norėjau pranešime parodyti, kokių kategorijų uh, mokslininkėms, moterims ta, šiaip jau taikomas šitas terminas. Mm. Pradėsiu pirmiausia nuo štai ko. Norėčiau pirmą paminėti priežastis, dėl kurių kyla e, stiklo e, lubos. Tai pirmiausia, moterų diskriminavimas. Tam tikri neigiami stereotipai. O mes juk gyvenam 21 amžiuje. Vis dėlto mūsų 21-ame amžiuje e, beveik 50 e, procentų pasaulio gyventojų diskriminavimo, diskriminuojama. Kita priežastis tai šeimos aplinkybės. Antai moteris, kurios e, nori pasiekti mokslinių tikslų, jos turi kartu e, atlikti ir šeimos pareigas ir tokiuose sritislo mm, tyriamojoje srityje, technologijų srityje moteris nepakankamai reprezentuojamos. Nors jos tikrai galėtų, e, galėtų šiaip jau užimti deramą vaidmenį ir turėti tinkamas e, sąlygas. Dabar dėl moterų profesinių įgūdžių ūkdymo. E, Tai čia paminėtina pirmiausia motinystė, kuri dažnai vertinama kaip kliūtis. Ir dažnai yra kliūtis, nes moter, iš moterų pareikalauja e, labai daug laiko ir kartu paukoti mokslinę karjerą, bent jau kuriam laikui. Ir tai nėra savaime kliūtis, tačiau e, ji pasidaro kliūtis, kai vėlgi galioja neigiami stereotipai. Tad stereotipai apie, to, apie tai, kad moteris tiesiog paukoja mo, moksliniam darbui skirtą laiką šeimai. Toliau dar kitas e, dalykas - tai diskriminavimas tiesiog e, pagal tam tikrus susikloščiusius stereotipus apie vadinamasias moteriškas ir vyriškas profesijas. E, Kartu e, viena kliūtis, viena priežasčių yra nevienodie atlyginimai, dėl to dažnai kreipiamas į teismą. E, paminėtinos kitos priežastys, kartu ambicijų trūkumas. Tad mes kalbam apie motinystės atostogas, bet kita vertus valstybių narių e, vertybės, principai turi atitikti 21 amžiaus dvasę. Mes daugiausia kalbam apie šeimą ir mokymą, švietimą. Jauni žmonės iš tikrųjų turi būti mokomi taip, kad e, vėlgi jie gerbtų e, priešingą e, lytį, mūsų, ypač mūsų amžiuje. Ačiū. Dabar pradedam prie laisvų spontaniškų pasisakymų procedūros. Tata Teresa Kom... Ir žodį suteiksiu Teresai Komodinį Kakiją. Grazie, Sir President. Dėkoju, pirmininkė. turime pripažinti visų galimybės nepriklausomai nuo lyties. Turime užtikrinti, kad vaikai tiek berniukai, tiek mergaitės e, būtų mokomi tų pačių e, dalykų nuo pat pradžių ir tai būtų daroma interaktyviai. E, lavintojai turi skatinti moksleivius, studentus, domėtis ir daugiau žmo, jaunuoliai turėtų būti nukreipiami karjeros link nepriklausomai nuo jų lyties. Reikia raginti jaunus studentus dalyvauti moksliniuose projektuose. Tai ir to yra išmokstama per praktiką. Moteris turi dalyvauti moksle, skatintis savo, e, dalinti savo patirtimi, tapti mentorėmis ir pavyzdžių, pavyzdžių kitiems. Jei ta iniciatyva pradėta, ją reikia e, tęsti. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju. Dabar te, parlamentaras Rikardo Serauš Šantoš. Vieną minutę, prašom. Dėkoju, komisarė, pranešėjau. Kaip mokslininkas, mokytojas, aš mačiau, kaip pagerėjo uh, mokymo metodai, moksliniai tyrimai ir plėtra. Tačiau taip, taip pasakytina ne apie visas sritis. Kartais atrodo, kad būtų neįmanoma sukurti tokią sistemą, kur galima būtų Mm, suteikti stipendiją, tačiau jeigu tuo tarpu įsiterpia motinystė, tai atrodo neįmanoma. Tačiau manau, kad e, mes turime suteikti galimybės moteriams visomis jų gyvenimo, e, visais jų gyvenimo etapais. Dėkoju, dėl to aš sveikinu šitą iniciatyvą. Dėkoju. Notis Marijas. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti pranešėją e, parengus šitą pranešimą. Matome, kokia yra statistika. Netgi šiandieną mokslininkų įmonėse yra 9 e, 19 procentų tai ir daug mažiau jų yra švietimo srityje. Moteris kai kuriuose srityse, e, darbinėse srityse yra diskriminuojamos, taip pat yra atlyginimų e, skirtumas tarp moterų ir vyrų tam tikrose srityse, o tai pažydžia žmogaus teises ir su tuo reikia kovoti. Komisija turi pakeisti švietimo politiką ir e, įveikti diskriminaciją, moterų diskriminaciją. Taip pat tai turime daryti per žiniasklaidą. Valstybės narės turi šalinti dviejų lyčių stereotipus ir diskriminaciją tarp lyčių moksle ir švietime. Dėkoju. Dabar pona Frense. Dėkoju pirmininkė. Aš džiaugiuosi šio pranešimu. Aš dirbau kaip mokslininkė ir Aš asmeniškai patyriau tai, apie ką kalbame. Šios stiklo lubos Italijos universitetuose labai e, jaučiamos, jos dar stipresnės yra Europoje. Norėčiau paminėti svarbų elementą, kurios sukuria šias e, stiklo lubas ir tai aktualu visiems Europos universitetams. ir dėl to moterys dažnai nuleidžia rankas, o konkurencija, kaip žinia, yra labai didelė. Mes galime prisidėti prie e, mokslinių tyrimų demokratizavimo Italijoje ir visoje Europoje. Todėl svarbu, kad keliami reikalavimai atitiktų ir gerovės lygi toje šalyje. Ačiū. Dabar Konstans Legrip. Merci, euh, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi savo ruoštų norėčiau padėkoti, pasveikinti kolegę Elizabeth Vosenberg, parengusią puikia, tokį puikų pranešimą uh, kurioje, e, kuriame išdėstomos tų e, stiklinių lubų priežastis. E, Taip, manyčiau, mes visi turėtume suvokti tai, kad žmogiškasis potencialas per dažnai tiesiog nustumamas į šalį Ir todėl mes visi kartu tikrai galėtume imtis e, didelių pastangų tam, kad e, sugriautume, suskaldytume tas stiklinės lubas išsklaidytume e, stereotimus, bet tam reikia pakeisti mentalitetą šeimose, tėvų mentalitetą, kartu reikėtų pakeisti ir pačių jaunų merginų mentalitetą, kurios dažnai, kurias dažnai e, gazdina techniniai mokslai, kurios šiaip jau daugiau renkasi humanitarinius dalykus. Tad visus tuos stereotipus reikėtų greuti. E, nes e, tikrai tam, kad būtų galima panaudoti moterų mokslinį potencialą visų mūsų labui ir pažangai. Ačiū. Iš tikrųjų, kai kurie e, kalbėtojai viršė pasisakymams skirtą laiką. Prašau tai atsižvelgti. Ir dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. herr präsident! ich habe den namen nicht. dėkoju iš pradžių nesupratau kad man skirtas žodis. Pirmiausia, dėkoju kolegijai Elizabeth Vosenberg už šitą pranešimą. E, tikrai pritariu e, visiems išsakytiems dalykams. E, ne visiems išsakytiems dalykams, nes kai kur yra peržengta ES kompetencija. Tačiau čia išdėstytos mintis yra labai geros ir aš tikiuosi, kad pavyks laimėti parlamentalų pritarimą mano pakeitimui kai kalbame apie e, e, lyčių e, spragą, mes turime, nepaminėti, turime paminėti apie moteris su vaikais. Universitete jos ta, atsitam, atsiranda mažiau palankioje situacijoje ir atrodo, kad vaikai yra tikra kliūtis karjerai E, moters gyvenime. Mes e, manome, kad moterims turi būti mokamas tas pats atlyginimas kaip vyrams ir e, taip pat reikia universitetų, kurie būtų palankesni vaikams, e, auginti vaikams. Tai yra, e, turi būti patalpų, e, kurios būtų, kuriuose vaikai galėtų būti arti savo tėvų ir motinų. Ačiū. Hordi Sebastian. Hordi Sebastian. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Be abejo, akademinė aplinka nėra visiškai išskirtinė. Yra labai daug sričių, kur reikia skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Mm, bet iš tikrųjų akademinėje srityje padėtis įtin rimta, labai. Tai yra socialinių požiūrių iš tikrųjų neteisinga situacija. Ir tam, kad išvengtume uh, tokios diskriminacijos mes turime e, imtis veiksmų švietimo srityje. Vyrai turi būti skatinami taip pat e, imtis tokių profesijų, kurios anksčiau buvo laikomos moteriškomis, pavyzdžiui, vaikų mokymas. Jeigu moteriams tenka e, vairios šeiminės prievalės, tai uh, Mm, iš tikrųjų, e, tai ir nėra teisinga, vyrai taip pat turi dalyvauti šeimos e, gyvenime. Svarbu lygios galimybės. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį Europos komisijos e, atstovui, ponui Nevračič. Ačiū, pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pasveikinti ponę Vozenberg pranešėją ir moterų reikalų komitetą parengus um, šį pranešimą. Mm, stiklo lubos uh, iš tikrųjų yra aktualus klausimas. Pranešime yra apibrėžiama tinkamai dabartinė padėtis ir pateikiami pasiūlymai dėl veiksmų, kur reikėtų imtis. Aš norėčiau pasidalinti savo mintimis. Pirmiausia, reikia institucinių pokyčių. Kaip jūs teisingai sakote savo pranešime, e, būtina panaikinti institucinės kliūtis. Mokslo srityje vyrai ir moteris e, dažnai turi tas pačias kvalifikacijas, bet ne vienodas e, sėkmės galimybės. Dėl to, kad yra labai daug stereotipų dėl vyrų ir moterų gebėjimų ir daug diskriminacijos yra požiūris, požiūrio problema, būtent dėl to kyla neligybės problema. Mokslo įstaigos turi užtikrinti vienodas galimybės ir vyrams, ir moterims visose ligmenyse. Taigi Europos mokslinio tyrimų erdvėje mokslo tyrimo įstaigos turi įgyvendinti lyčių lygybės planus, kuriuose būtų apibrėžiama mm, lyčių lygybė situacija e, įstaigose, mokslo įstaigose ir turi būti stebima pažanga šioje srityje. Kalbant apie institucinius pokyčius, yra pereinama nuo moterims skirtų iniciatyvų prie kitokių veiksmingesnių iniciatyvų. Horizontas 2020 programoje šie instituciniai pokyčiai yra akcentuojami. Tačiau reikia daryti daugiau. Būtina, kad visos valstybės narės e, prisijungtų prie šios iniciatyvos. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas šią iniciatyvą palaiko, kadangi jūsų vaidmuo yra itin svarbus. Toliau svarbu stiprinti dabartinę, dabartinius teisinius aktus skirtus lyčių lygybei. Savo pranešimo pradžioje jūs apie tai kalbate ir komisija visiškai sutinka. Vien teisės aktų nepakanka, būtina juos tinkamai įgyvendinti ir stebėti įgyvendinimą. Taigi tai yra dar viena komisijai svarbi sritis. Mes taip pat e, turime e, atsižvelgti į sektoriaus ypatumus ir ES ir nacionalinių lygmenių. 2015 gegužės mėnesį taryba patvirtino ES mokslinių tyrimų erdvės gairės e, ir paragino sukurti atitinkamus veiksmų planus. Būtina e, perkelti lyčių lygybės teisės aktus į nacionalinės e, įstatymus. Tai yra vienas labai svarbus e, aspektas. Mes žinome, kad nacionaliniai įstatymai, strategijos ir iniciatyvos turi teigiamą poveikį ir skatina pokyčius mokslo tyrimo institucijose. Ir tai yra labai svarbu, kadangi šios institucijos galiausiai yra atsakingos už institucinių pokyčių įgyvendinimą pasitelkiant lyčių lygybės planus. Taryba um, paprašo, kad būtų taikomi atitinkami rodikliai, matuojant pažangą ES ir nacionalinių lygmenių. E, vėlgi komisija visiškai sutinka su tuo. Tai sakoma ir šiame pranešime. 2015 Liepos mėnesį buvo paskelbta preliminari ataskaita, o sausio mėnesį pasirodys išsami ataskaita. Komisija norėtų pabrėžti, kad svarbus valstybių narių bendradarbiavimas rengiant patikimus rodiklius. E, toliau lyčių lygybę institucijose priimančiose sprendimus. Moterų dalyvavimas sprendimų prieimime yra itin svarbus. Moterų šio požiūriu vis dar per mažai, jų nuomonė per mažai atsižvelgiama. Taigi matome, kad kai kurios valstybės narės pasirinko įvesti kvotas. 2013-2018 valstybių narių pasirinko kvotų sistemą lyginant su tik aštuoniomis valstybėmis narėmis 2008-aisiais. Taigi matome, kad stengiamasi lyčių pusiausvyros priimant sprendimus. Ir galiausiai noriu paminėti dvi svarbes e, iniciatyvas lyčių lygybės požiūrių. Pirmiausia, e, darbo ir gyvenimo pusiausvyrą. Komisija neseniai paskelbė iniciatyvą skirtą gerinti šiai pusiausvyrai. Komisija svarstys e, įvairius, įvairias priemonės, e, kurios padėtų atsižvelgti e, šių dienų šeimų poreikius. Europos parlamentas, valstybės narės ir socialiniai partneriai turės aktyviai dalyvauti šiame procese. Ir antra iniciatyva, 2012 komisijos pasiūlymas dėl lyčių lygybės įmonių valdybose. Daugelis valstybių narių pritarė šiam e, pasiūlymui, e, taip pat jam pritarė ir Europos parlamentas. Ir tai labai svarbi iniciatyva skatinant lyčių lygybę. E, mums taip pat aktualu mažinti skirtumą tarp atlyginimų mokamų vyrams ir mokam, moterims. Dabar tas skirtumas yra 16,5 procento. Mes turime taikyti tinkamai dabar jau egzistuojančius vienodo atlyginimo teisės aktus, nes turime mm, taip pat taikyti ar vesti naujas priemonės. Mes e, lauksime valstybių narių pranešimų pateiktų iki šių metų mm, e, apie tos veiksmus, kurių jos ėmėsi vadovaujantis mūsų rekomendacija. Ir apibendrinant, ir vyrai, ir moteris yra svarbus visai visuomeniai, svarbus jų darbas. Ir komisija yra pasirengusi atlikti savo vaidmenį užtikrinant lyčių lygybę, bet svarbus ir valstybių narių dalyvavimas, taip pat ir finansinis dalyvavimas. Komisija pasižymė visas geras rekomendacijas išsakytas šiame pranešime. Dėkoju, komisarė.